mes e, paramą, <clears throat> humanitarinę pagalbą visose kritinėse zonose, bet taip pat turime stiprinti ir išorės sieną, ypač tarp Graikijos ir Turkijos. Būtent čia e, Vakarų Balkanų ir Rytų Viduržėmė jūros srityje yra didžiausia problema. Kroatija negali leisti, kuri e, taptų šalimi, kuri būtų neoficialus prieimimo punktas. Mes, kaip skirtingai nuo kitingų, kitų šalių, mes Mes ne, ne, ne, ne, ne, ne, nestatome sienų, ne, netiesame e, spigliuotų vėlų. Mes sustipriname sieną, stipriname pasienio tarnybas ir taip siekime saugantį ES sieną. Todėl turime taikyti savo įstatymus, tarnybos konvencijas, e, tarnybos standartus. Jeigu bus kokių nors nusižengimų, jie bus tyriami ir bus baudžiami. Bet Šie kaltinimai, kurie buvo išgirsti, čia išsakyti nėra faktas. Aš pats lankiausi pasienyje ir puikiai suprantu, kokia yra teritorija ten ir kokios yra sąlygos. Čia mes turime bendradauti, naudoti Frontexą ir padėti vieni kitiems, kad adekvačiai išspręsime problemas. Jeigu kalbėsime apie plėtros klausimą, kurį paminėjo ponas B, aš vieną dalyką pasakysiu. Nėra jokio skubėjimo, yra naudojama e, atsargi e, logika taikoma šalims, kurios supa mus. Reikia pasakyti, kad e, pietričių Europos šalis neturi kur eiti, jos netaps nei JAV, nei Kinijos, nei Rusijos dalimi. Vienintelis kelias yra į Europą. Todėl mūsų politika tuos santykius struktūrizuoti rimtai. Jeigu mes nuolat taikysime tokią politiką, kad jiems uh, E, tos šalis visą laiką yra laukimo salėje, tai nieko gero nedos. Jie tada pamirš tuos tikslus, pra, bus prarastas reformų tempas. Darybų pradžia nereiškia įstojimą rytoj. Tai yra ilgas, sunkus, griežtas procesas, techninis procesas, todėl metodikos pakoregavimas ir abiejų šalių pažanga galiausiai sukurs tokią situaciją, kad Zagrebo, Zagrebo vadovus sutikime galėsime tvirtinti deklaraciją, kuris nubrėžtų kelią artimiausiais dešimčiai metų. Kai dėl ponios Tomašės žodžių, tai ačiū už jūsų pasiūlymus, aš tikrai esu dėkingas, kad jūs linkite sėkmės Kroatijai, mes dirbsime kartu su jėmėmis, kad taip įvyktų. Tai neturėtų būti, kaip, kaip jūs sakėte, tik tai protokolų vykdymas. Mes daug dirbsime, daug renksimės ir žmonės, kurie E, dirba šios darbus, kaip, e, daugel, e, kaip ir mūsų daugelis pareigūnų dirba tam, dirbo tam, kad Kroatija įstotų į ES ir tam, kad ES būtų reikšminga kiekvienai šaliai. Galiausiai dėl finansavimo, ką minėjo panas Kalakušič, du dalykai. Pusiausvyrą tarp tradicinės politikos ir modernizavimo tai nėra paprasta lygtis. Jeigu tai būtų viskas paprasta, mes būtume jau susitarę, ko gero, e, dar per ankstesnę kadenciją. Yra daug mums visiems tenkančios atsakomybės. Mūsų pozicijos kol kas gana tolimos, bet turime pagalvoti e, apie tai, kad e, būtų tai naudinga mūsų šalims ir mūsų piliečiams. Ir tam ir skrisime artimiausius mėnesius. Ačiū. Na, ačiū. Dabar pradedame diskusiją. Toliau ponas Resler. Pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Ponas pirmininkė, brangus kolegos. Istoriškai ir kultūriškai Kroatija priklauso Europai. Tai reiškia, kad kai e, mano tėvų kartos laikais demokratija buvo labai neaiški savoka ir tolima. Dėl to pirmininkavimas Slovakijos yra dar vienas etapas, tuose, e, vykdant tuos didelius pasikeitimus ir kovojant už laisvę bei nepriklausomybę. Ta kova prasidėjo prieš 30 metų, kai aš gimiau e, ir tęsėsi, kol Kroatija tapo ES šeimos nare. Šiandieną mums tenka tarp instituciniai tikslai ir iššūkiai, jie yra žinomi visiems. Aišku, kad e, DFP bus labai didžiulis iššūkis mm, Europos modernizacija, tačiau šalia to mes dar e, turime rūpintis tradicinėmis politikomis, kurios užtikrina ES sėkmę, mažinant e, skirtumus tarp regionų, kurių, kurių dėja ir toliau lieka. Kroatija galės prisidėti sprendžiant įvairias problemas, tuos iššūkius atremiant. Aš esu įsitikinęs, kad šis pirmininkavimas bus sėkmė visai ES ir prisidės prie Euro, stiprios Europos ir Europos klėstėjimo. Dėkoju, ponė Marzan pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kroatija pradeda pirmininkauti labai sunkiu laikotarpiu. Mūsų piliečių gyvenimo kokybė turi būti mūsų prioritetas. Europos vieningoje rinkoje neturėtų būti antros kategorijos piliečių. Rink, darbo rinka turi būti tvirta visiems, kurie nori oriai gyventi iš savo darbo. Mes turime jaunimui suteikti naujas garantijas, pagerinti e, įmonių e, e dar, darbo sąlygas ir užgarantuoti e, minimalų atlyginimą. Visi dirbantis tą patį darbą turi gauti tokį patį atlyginimą. Mūsų ekonominiai instrumentai turi būti nukreipti į ilgalaikę perspektyvą. Mes turime um, prisimti ir socialinę atsakomybę. Mes turime ginti um, vartotoją, nes vartotojas yra pažeidžiamas rinkoje. Um, labai E, reikia rūpintis žmonių sveikata kadangi, ir tuo, ką jie valgo, kadangi daug yra nutukusių žmonių, sergančių žmonių. Turi būti užtikrinta kokybiška sveikatos apsauga visiems ES piliečiams. E, mes linkime jums, kaip galima, geresnės, didesnės sėkmės, e, kuriant Europą piliečiams. Dėkoju, ponas Plego. Dėkoju, ponė premjerė. Pirmininkavimas ES taryboje mūsų šaliai ir mūsų žemynui tenka labai sudėtingomis sąlygomis. Aš norėčiau palinkėti, kad jis būtų apvaininkuotas sėkmės. Juo labiau, kad viena valstybė išeina iš ES. Tačiau mes neturime užverti perspektyvos mūsų mm, šeimos nariais norinčiams tapti valstybėms. Kalbant apie šį pirmininkavimą, pirmiausia į galvą man ateina toks žodis kaip švietimas. Reikia vystyti švietimą nuo pat mokyklos. Visą tą procesą reikia išplėsti nuo mokyklos suolo iki universitetų. E, mūsų jaunimas to nusipelno, jie turi tapti konkurencingais. Ponas Gygold. Ačiū pirmininkė, ministrė pirmininkė. Man malonu matyti jūs ir vėl e, naujajame vadmenyje. Aš norėčiau iškelti du klausimus. E, pirmiausia, Europos komisija patikė pasiūlymą dėl viešųjų mokesčių skaidrumo e, didelėms e, bendrovėms. Mažos ir vidutinės įmonės, eiliniai piliečiai moka mokesčius, o didelės įmonės, kai kurios šių nemoka tų mokesčių. Jūs turite galimybę, ministrė pirmininkė, šį klausimą vėl įtraukti į Europos tarybos darbo atvarkę. Kol kas nėra numatytas ne vienas susitikimas šio klausimu. Todėl aš raginu jūs įtraukti šį klausimą į jūsų darbo atvarkę ir užbaigti, ką pradėjo daryti Suomija, pirmininkaudama taryboje, kad būtų rasta dauguma taryboje. Galiausiai Suomijai, kaip ir Europos parlamentas, ponia Plenkovičiau, pradėjo skelbti visus sustikimus su lobistais. Vokiečiai įsipareigojo daryti tą taip pat. Deja, Kroatijos atstovybė to dar nedaro. Taigi prašom panaudoti, pasinaudoti gerų suomių pavyzdžių. Ačiū. Ačiū. Pane Konte, pusantros minutės. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau uh, pa, palink, palinkėti e, sėkmės e, Kroatijos e, kaimynams, su, kuriems, su kuriais mes turime bendrą sieną per jūrą. Centro delle giornate in mare dei pescatori a strascico, che rischia di ridurre del 40% la sola produzione 40 procentų mūsų pagaunamų žuvų kiekis e, sumažės visą tai dėl Europos komisijos, kuri nesikonsultavo su parlamentu e, ir priemė sprendimus e, pati viena dėl žvejybos viduržėmio jūroje. Labai svarbu koordinuoti veiksmus tarp mūsų valstybės. Du, Ir e, labai svarbu atsižvelgti į parlamento nuomonę, nes parlamentas atstovauja piliečiams. E, Kroatija ir Italija e, vysto gerus kaiminystės santykius. Mes linkime, kad pirmininkavimas prisidėtų prie e, žvejybos Europoje kokybės gerinimo, e, kad būtų imamasi socialinių, ekonominių priemonių, Aš norėčiau dar paklausti, ar yra ketinimų e, imtis kažkokių planų mažoms pelaginių žuvų e, rūš, rūšims viduržėmio jūroje. Bendradarbiavimo programos regioninės yra labai svarbios taip pat. Noriu priminti visiems, kad reikėtų kalbėti šiek tiek e, lėčiau, kad pratėjams būtų lengviau dirbti. Dabar ponas Terč. Dėkoju, sveikinu. Kroatiją, Kroatiją norėčiau pasveikinti. Pradėjus pirmininkavimą prieš 15 metų aš dirbau e, žurnalistu, e, E, dirbau apkasuose, tarp e, sugriautų namų, Osije, Karlovicuose, Slavonijoje, Krainoje ir toks pirmininkavimas buvo tiesiog svajonė. E, nepaprastai gražu kad Europa susivienijo nuo Talino iki Kadiso, nuo Zagrebo iki Amsterdamo, mes negalime leisti, kad ta Europa subirėtų. Pirmininkavimas e, um, gali padėti perspėdamas visus, kurie nori pakeisti Europą e, supervalstybę su konkrečia socialdemokratiška ideologija ir mm, graži, e, greunanti tautas. Nes taip yra neva demokratiška. Mes turime ieškoti sveiko proto apraiškų. Ačiū. Ačiū. Toliau Atsiprašau. Pone Bjork, vieną minutę, prašom. Ačiū, gerbiamas ministrė pirmininkė Plenkovičiau. Jūsų pirmininkavimas sako, pirmame programa sako, kad jūs dirbsite su migracijos valdymu ir teisės ir šiandien. Aš pagalvojau savo apie tas rytis, apie kurias jūs kalbėjote, apie nuvykau į Bosniją, Pietų Kroatiją ir pabandžiau įvertinti. Matėme, kad 18 metais buvo 10 tūkstančių migrantų atstumta, 25 tūkstančių 19 metais. Paskaičius ataskaitas apie Kroatijos pasienio policijos brutalumą, turiu pasakyti, kad kai kurios istorijos, kurių išgirtau, dar baisesnės. Žaizdos sužeidimai, brutalumas, kurias stebėjau, buvo baisus. O pilietinė visuomenė, kurie bando rodyti solidarumą su pabėgėliais, tampa taikiniais. Manau, kad čia turi būti aiškus signalas. Nėra ne vienos valstybės narės, kuri turėtų taip, galėtų taip elgtis prie savo sienų, kaip sakė kiti kolegos. Tai turi baigta, turi būti taikomas nepriklausomas stebesnės mechanizmas. Taip pat aiškiai reikia pasakyti, kad negali būti jokios šengeno narystės, jeigu tokia situacija ir toliau bus toleruojama. Ačiū. Ačiū, ponė. Jums e, kolega nori užduoti klausimą pakėlęs mėlyną kortelę. Ar atsakysite? Ponas Sokol. Prašom, 30 sekundžių. Dėkoju. Kolegos, kodėl jūs meluojate? Jūsų minėti pranešimai nėra um, oficialios ataskaitos, kurias galėjo parengti kompetitingos institucijos. Tai tam tikrų organizacijų pastangos, e, kurie neturi e, teisės e, juodinti Kroatijos reputacijos. Kroatija gerbia visas ES taisyklės ir tarptautinę e, teisę, tad mes turime susilaikyti nuo to, kad tokia informacija būtų e, skelbiama Europos parlamente. Aš labai atsiprašau, tai yra juokinga. Aš ten taip trumpai lankiausi, tačiau aš pati e, patyriau, kad buvome atstumti Kroatijos politiko, poli, policijos. 20 žmonių tokių buvo. Ir aš mačiau, kad žmonės iki krūtinės vandenyje turėjo mirkti, kol buvo e, gražinti atgal į e, Bosniją. Ir e, mes turime užtikrinti, kad būtų gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės, ES ir tarptautinė teisė. Dabar taip nėra. Dėkoju. Vieną minutę, ponas Sinčič. Dėkoju, labai norėčiau pasinaudoti galimybę ir jums paaiškinti, kaip atrodo Kroatija per pirmininkavimą. Korupcija, nelegalūs e, reikalai. Ir aš e, noriu kalbėti apie informacijos prieigą e, man kaip Kroatijos parlamentariai. Ir Aš norėjau nu, gauti informaciją apie tai, kas į Kroatijos vyriausybės pastatą per tam tikrų metų įėjo, tačiau praėjus porai dienų aš vis dar negavau atsakymo. Ir ta, aš esu parlamentarė, o ką, jau, ko jau tikėtis iš e, paprasto piliečio? E, terminas E, yra dvi savaitės, taip numatyta konstitucijoje, tačiau e, jokios reakcijos. Tai štai koks jūsų skaidrumas. Ir čia mes kalbame apie Kroatijos vyriausybės pastatą, kuris yra šimtas metrų nuo Kroatijos parlamento pastato. E, tokio elgesio negalime toleruoti premjerę. Ir jūs esate paprastas nusikaltėlis ir tai darote tam, kad apsaugotumėte savo draugus, kurie nelegaliai renkasi vyriausybės pastate ir kurie ten užsima verslu kurie e, verti, kuris vertas 500 milijonų e, kronų. E, pone Nibla, dėkoju. Pirmininkė, ponai ir ponos, šių metų pradžioje, naujo pirmininkavimo pradžioje E, mes e, manome, kad tarytum kiekviena pradžia yra e, magiška ir visi turi labai daug lūkesčių iš Kroatijos pirmininkavimo. Ir gerbiama, gerbiamas pirmininkaučios valstybės pirmininkė, jūs susiturė su daug iššūkių ir daug klausimų. Ir aš norėčiau pakalbėti dar kartą apie migraciją. Mes ES nuo 2015 metų ieškome bendrų sprendimų ir tik tais galiu pasakyti, kad vyksta labai daug renginių šių metų pradžioje e, mūsų e, regione, Bavarijoje ir žmonės turi labai didžiulius lūkesčius dėl migracijos, e, kad spręsime klausimus Europos lygmenių bendru, kad galima būtų, bendrai, kad galima būtų suvaldyti šitą situaciją. Ir jūs per savo pirmininkavimą tikiuosi pasieksite lūžio, pro, proveržio, kad mes kartu prisimsime atsakomybę už didelius migracijos iššūkius kartu tarp visų valstybių narių. Mums reikia tokios kombinacijos, kad mes turėtume saugias Europos išorės sienas ir suvaldytą migraciją, ir taip pat, kad būtų kovojama su Um, nelegalia migracija. Ir todėl uh, labai džiaugiuosi, kad šiandieną paminėjote Šengeną ir migraciją. Situacija vis dar kritiška, turbūt žinote, kokia situacija Graikijos salose. Tad labai prašau, uh, be visų kitų iššūkių, DFP, žalio kurso ir taip toliau, uh, tai prioritetą skirti ir migracijai. Ir labai tikiuosi, kad jūs labai koncentruotus sprendimus rasite per savo pirmininkavimą kartu su visomis valstybėmis narėmis. Labai ačiū. Pone Piri, vieną minutę. Dėkoju. Pirmininkė, premjerė, labai džiaugiuosi Jūs vėl čia matydama. Libijos krizė ir JAV ir Irano konflikto eskalavimas. Ir yra labai svarbus, daug svarbesni negu bet kada. Ir mes turime e, prisiminti savo raginimus e, dėl diplomatijos. Ir todėl mes džiaugiamės Kroatijos e, įsipareigojimais šiame pasaulio pilname iššūkiu, pasaulyje pilname iššūkiu kurti stiprią Europą. Ir tai dar labai, dar svarbiau artimiausiems Vakarų Balkanų partneriams. Mes turime užtikrinti viso proceso patikimą patikimumą ir pradėti darybos, darybo, darybas dėl narystės su Šiaurės Makedonija. Ir kovo mėnesį. Mūsų Europa negali leisti, kad demokratija nepasiteisintų. Ir e, mes reikalavome jungtinių veiksmų iš tarybos pusės. Ir e, visais šitais klausimais mano frakcija yra pasirengusi dirbti su šitą pirmininkaujančią valstybę. Ačiū. Thank you, um, colleague. Dėkoju, kolegos. Dar 16 norinčių pasakyti spontaniškų pasisakymų metu sąrašą dabar uždarau. Visi 16 vargu ar spės pakalbėti. Tad labai prašau, kad laikytumėte savo laiko. Kaip žinome, dabar laikas eina atvirkščiai. Tai yra, kai užsidega raudona spalva, reiškia, jūs jau viršėjate savo kalbėjimo laiką. Dėkoju, ponia Haier. Mes pradedame e, penktą pirmininkavimą, kuris nagrinės e, biudžeto keblius klausimus. Tikimės, kad Žanas Mišelis leis, ras atsakymus, tačiau vis tik tais Kroatija turės surasti labai skubius atsakymus. Kuo labiau dėlsime, tuo labiau nukentės e, mūsų regionai ir ūkininkai daug nežinomųjų lieka, e, bet ir kaipgi galima viską suplanuoti biudžete su tiek daug nežinomųjų. E, kaip e, pirmin, ministrė pirmininkė, mūsų ateitis bendra, bendri iššūkiai, kova su klimato kaita nevyks tik tais Luksemburgė. Mūsų, aplink, mūsų aplinka ne tik tais Estijai priklauso, ne tik Prancūzija ar Vokietija turi spręsti e, sunkes problemas. E, žodžiu, ES reikia naujų e, nuosavųjų išteklių. Vieną minutę, ponas Markart. Dėkoju. Premjerė, pirmiausia, norėčiau palikėti Jums viso Europos sėkmės per pirmininkavimą ir Jūs iškeltė tikrai svarbius prioritetus, tarp jų ir E, prioritetą, kuris sieja visą Europą. Ir manau, kad labai svarbu tai užtikrinti šiame kontekste. Mes e, e, girdime labai daug priekaištų iš politiko, politikų pusės, kad politikai vieną daro, vien, vieną kalbą kitą daro. Ir aš manau, kad mes per ateinančius mėnesius galime a, e, turėti skirtingą nuomonę dėl e, prieglopščio politikos, tačiau aš manau, kad kai kalbame apie šitą pasikeitimą, tai mes a, e, turėtume būti sąžininkai vieni, vieni su kitais ir turime a, pasirūpinti, kad visada būtume. A, Mes, mes tikrai matom, aš pats mačiau Kroatijoje prie sienos daug gražinamų žmonių, daug žmogus teisų pažeidimų. Ir, a, reikia pasakyti, kad mes ne, ne tik, kad mes sutvarkysime, bet kad įsipareigojame tai padaryti ir Europa turi užtikrinti žmogaus teisės, netgi saugodama savo šurės sienas. Dėkoju. Pusantros minutės ponas Bardela. Merci, madame la présidente, monsieur. Dėkoju, pirmininkė, ponas premjerė. E, krikščionių demokratų e, vyriausybė pradeda veikti, pradedant Kroatijai e, pirmininkauti, masinė migracija, visiškas išsireguliavimas, kišimasis į e, e, valstybės funkcionavimą, Žodžiu, pirmininkaujančios valstybės keičiasi, tačiau politika panaši. E, paskutinės e, e, rinkėjų apklausos įvairiose valstybėse parodė, kad visi pirmininkė stabdo kalbėtoje ir prašo kalbėti lėčiau. Kroatijos įstojimas į ES 13 metais e, tiek Kroatijai, tiek e, visiems tiems kelia didžiulių iššūkių ir jūs, premjerė, negalite tų iššūkių nematyti. Čia pristatoma programa neturi nieko revoliucingo ir nemanau, kad ji pakeis ES piliečių kasdienybę. Makronas galų gale nusileis komisijos reikalavimams ir galų gale Albanija, nepaisant to, kad vyksta tokia didžiulė migracija, galų gale įstos į Europos Sąjungą. Pone Merkel vėl uh, E, pradės vadovauti ir vėl Europa rysis žemyn. Ačiū. Toliau ponas Jūžica vieną minutę. Labai ačiū. Labai svarbi Kroatijai užduotis bus užtikrinti pažangą dėrybose dėl daugia, ilgalaikio ES biudžeto. Turint galvoje Junktinės karalystės išstojimą, turėsime pajamų spragą, kurią reikės kažkaip užpildyti. Aš nemanau, kad gerai, kad kai kurios valstybės narės mano, kad šią spragą galima užpildyti įvedant naujus Europos mokesčius ir padidinant e, valstybių narių įnašus. Mums reikia pagerinti išteklių valdymą. Slovakija, kurią atstovauju, e, gauna daugiau lėšų iš Europos Sąjungos negu sumoka. Bet mūsų piliečiai supranta, kad mažesnės pajamos reiškia ir mažesnės išlaidas. Tačiau jie nesupranta, kodėl ES lėšos kelius metus buvo leidžiamos pagal tą patį paskirstimo principą, kai daugeliu atveju jis yra neveiksmingas. Aš raginu tarybą apibriežti geresnius savo politikos tikslus ir kritiškai vertinti programų neveiksmingumą. Ačiū. Toliau ponas Papadimulis. Labai ačiū pirmininkė. Pone von der Leyen. Jūs pasakykime tiesą. Libijos krizės metu ir krizės tarp JAV ir Irano metu ES niekur nesirodo. Jos tiesiog nėra. Tai yra kanalas, kuris nieko negali pasiūlyti. Mes esame ekonominis gigantas, bet tarniu mes tu esame kaip krevetė. Nieko daugiau. Aš manau, kad ES turi suvaidinti tokį vaidmenį, kuris būtų uh, veiksnys, leidžiantis užtikrinti tarptautinę taiką. O tam reikia pakeisti daugelių dalykų. Mūsų e, teis ne už gražus žodžius, o už rezultatus pasiektus po pusmečio. Ar jūs galėsite prisidėti tam, kad taip, kad turėtume daugiametę finansą programą, kuri būtų pagrista tais pasiūlymais, kurie pateikti ir kuri apimti ir sanglaudos fondo išlaikymą ir regioninio vystamosi fondo išlaikymą. Ar galėsime pagaliau pradėti stojimo dėrybas su Šiaurės Makedonija ir Albanija kovo mėnesį? Ar sugebėsime pasistumėti į priekį su įvairiais dokumentais parengtais prieglapščio sryčiai, kurie užstrigę yra taryboje? Ar pavyks mums tai padaryti, pana Plenkovičiau, ponas Korao? Ačiū, ponia pirmininkė. Labas rytas, ponia von der Leyen. Sveikas atvykęs vėl į Europos parlamentą, ponia Plenkovičiau. Atidžiai klausomės jūsų prioritetų ir remiame jūsų siekius e, skatinti Europos e, perėjimą prie švarios energijos. Pone ministrė pirmininkė, aš norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų skirta viduržėmė jūros saloms. Jūs minėjote, kad svarbu skatinti skaitmeninimą, investuoti į mokslinius tyrimus ir naujoves naujų įgūdžių įgyjimą. Tai labai svarbi, svarbus iššūkiai ir, ir, ir galimybės naujoje ekologiškoje eroje. Šiame kontekste, kalbant apie tą ekologišką erą ir Europos žaliai kursą, noriu pasakyti, kodėl neišėmus e, žalių investicijų iš fiskalinių e, ribų svarbiausia yra transformuoti visus tuos tikslus į konkrečias veiksmingas priemonės kad Europos piliečių gyvenimas pradėtų keistis jau dabar. Ir sėkmės jūsų pirmojo pirmininkavimo metu. Ačiū. Pusantros minutės, minutės e, ponas Deli. Ačiū, ponė pirmininkė. E, gerbiama pirmininkė. Aš kalbėsiu apie plėtrą, nes džiaugiuosi, kad šią temą yra svarbi jūsų darbo tvarkėje. Užduotis yra didžiulė ir dviejopą. Pirmiausia, reikia įtikinti prieštaraujančias prasimės narės, kad jos naujai pažvelgtų į šį procesą. Antra, reikia atkurti pasitikėjimą vakarų Balkanų šalise, e, kad jos suprastų, kad ES narystė nėra meduolis, kuris yra labai toli. Apklausos rodo, kad e, dauguma ES piliečių remia ES integraciją. Žmonės myli Europos idėją, nepaisant to fakto, kad pastarojame metu ES e, elgesi kaip e, bjauri pamatė. Tikiuosi, kad Europos komisija ir taryba apsigalvos. Vengrijos delegacija e, yra pasirengusi padėti jums kaip, kaip tiek gali, nes Vengrija ir Vengrai nori, kad mūsų kaiminystė klestėtų, būtų saugi, nes esu įstikinęs, kad be šių šalių Europa netaps pakankamai stipri, kad galėtų atlaikyti pasaulinės politikos spaudimą. Taigi mūsų visos akis yra nukreiptos į Jūs, ponė e, pirmininkė. Labai ačiū. Ačiū. Kolega pakėlė mėlyną kortelę. Ponas Luis Karikano nori užduoti klausimą, ar sutinkate atsakyti? Pone Dėlį, ar sutinkate atsakyti kolegos klausimą? Ne. Ne, atrodo, įvyko nesupratimas, niekas nenori užduoti klausimą, toliau kalbės ponas Ertuk vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ministrė pirmininkė, sveikas atvykas dar kartą į parlamentą ir sėkmės jūsų pirmininkavimo metu. Norėčiau pradėti nuo tokio posakio dėl jūsų strategijos junglumui Europos Sąjungoje. Tai yra labai svarbu, tai yra akivaizdu. Turime regioną Europos Sąjungoje kurie turi ribotas jungtis arba neturi iš vis jokių jungčių prisijungimo prie interneto. Tai ypač e, pasireiškia kaimo e, vietovėse ir regionuose, kur e, išvyksta gyventojai. ES piliečiai turėtų turėti galimybę pasinaudoti saugia prieinama skaitinė infrastruktūra. 5G nėra tik tai žodžiai. Manau, kad 5G yra pagrindas e, aplikacijoms, verslui, transportui, sveikatai, energijai. O dabartinės e, žemėlapis, kuris egzistuoja Europoje, nėra priimtinas e, ponia von der Leyen. Žvelgiu ir į jūs, mes turime kažką daryti, kad ši situacija būtų išteisyta. Mums reikia strateginio požiūrio plėtojant 5G tinklus, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje taip pat taikant ir darbo ir socialinius standartus. Ačiū. Ačiū, ponia Ček, vieną minutę. Ačiū. Mėly Kroatijos draugų, dažnai sakome, kad ES ir kryškelėje. Dabar jūsų galimybė nuspręsti, kuriuo keliu eisime. Kadangi tokiu svarbiu metu e, jūsų sprendimas yra labai svarbus. Klimato krize, neligybė, breksitas ar ilgalaikis biudžetas, taip pat didžiausios problemos kai kuriuose šalise dėl teisės viršinybės. Tai yra problemos, kurios turės ilgalaikį pasakmių mūsų šeimai. Todėl noriu paraginti jūsų nenuvertinti dabartinių teisėkuros veiksmų dėl teisės viršinybės. Tai yra svarbu mums visai, mūsų visai bendruomeniai, kad mes galėtume gerbti save ir daryti kažką, kai taisyklių nesilaikoma. Tikiuosi, kad sugražinsime mums savigarbą, nes kartais šiuo metu jos trūksta. Tikiuosi, kad jūs pasisakysite ir už teisės viršinybę ir tęsite 7 straipsnio procedūrą, kuri buvo anksčiau sustabdyta. Panaudokite šią progą ir parodykite pavyzdį. Palikite palikimą, kuriuo galėtume pasiremti ateityje. Ačiū, pane Štrik, vieną minutę. You, Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią Kroatiją Europos parlamente ir palinkėti visokiojo pasiekmės pasiekiant savo tikslus. Vienas iš naujos komisijos tikslų yra rasti susitarimą dėl naujo prieglopščio pakto remiantis e, solidarumo principais ir teisę į e, prieglopstį. Tačiau šito naujo teisės akto prieimimas gali užtrukti metų metus ir laimiai mes jau turime daug egzistuojančių taisyklių. E, jeigu jos būtų gyvendintos teisingai, tai jau harmonizuotų mūsų sistemą sistemą. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką darys pirinkiaujančia valstybė, kad paskatintų tai, jog dabar visos valstybės narės laikytųsi esamų prieglapščio teisės aktų. Mes žinome, kas dabar vyksta prie Kratijos, tai yra žmonių gražinimas nuo sienų. Ir tai vyksta ne tik ten, bet daugelį kitų vietų prie ES sienų. Ir aš analizavau tai Europos, kaip Europos tarybos pranešėja ir taip Taip pat aš e, lankiausi e, prie sienos e, tarp Kroatijos ir Bosnijos ir tikrai labai nusivyliau tą brutalę, tuo brutaliu smurtu, kuris vyksta. Ir tai, kad yra visiškai neigiama teisės į prieglopšio procedūrą. Ar jūs pripažįstate tai ir ar jūs turite numatę e, veiksmų, kurie sieksite iš, užkirsti kelią tokiai praktikai. E, yra nutraukiama kalbėtoja. E, jūs imate kitų parlamentarų kalbėjimo laiką ir nuo dabar būsiu labai griežta. Pusantros minutės ponas Darė. Dėkoju stipri Europa, Europa sugebanti atremti iššūkius. Tai yra labai svarbus dalykai Kroatijai. Iš tiesų, Kroatijai tenka labai svarbių iššūkių, kad suartėtų su pilietiais, su, su institucijomis, e, kad tai nėra vien tik tai finansiniai interesai, kad tai yra Europa priklausanti piliečiams, kad galima spręsti problemas vietinių lygių. E, Brexitas, DFP, E, migracijos srovių suvaldymas yra jūsų prioritetai. E, tačiau reikia dar didesnės, aiškesnės struktūros, dar didesnio saugumo, kad Europa dar labiau būtų matoma tarptautinėje arenoje. Žemės ūkis, e, mažų ir vidutinių įmonių rėmimas, tvaraus turizmo skatinimas regionų bendradarbiavimas turi būti taip pat įtraukti tarp jūsų tikslų. E, bendradarbiavimas e, studentų, mokslininkų bendradarbiavimas, įvairūs kiti instrumentai yra labai svarbus. Pirmininkė sustabdo kalbėtoją, prašydama jį kalbėti lėčiau. Kalbėtojas dėkoja uždėmesi. A, atsiprašau, aš galvoju, kad jūs norite, kad aš sustočiau. Uh, Aišku, yra kultūrinių ir istorinių panašumų tarp Kroatijos ir mano regiono. Labai svarbu, kad jūsų užsibriežti tikslai būtų pasiekti. Linkiu Jums sėkmės ir esu pasirengęs bendradarbiauti su Jumis. Dėkoju, ponas Buržuo. Flamo delegacijos vardu aš norėčiau susitelkti į tris pagrindinius prioritetus. Visų pirma, turite pasirinkti biudžetą ateičiai, o ne 20-ojo šimtmečio. Turite susitelkti į plė, plėtrą mokslinius ir mokslinius tyrimus. Jūs minėjote valstybinius susitarimus. Mes neturime laukti iki 2024 metų dėl breksito kiek įmanoma reikia artimiau bendratarbiauti su mūsų kolegomis e, iš Junktinės karalystės. Ir e, kalbant apie jūsų perspektyvą dėl vakarų e, Balkanų, tai aš manau, kad Europos komisija pateikė pasiūlymą gerą pasiūlymą su dinaminiu procesu, tačiau labai daug kas priklauso nuo jūsų pačių. Pone Philips. Uh, Aš, ponė Vandelein, mačiau, kaip jūs išėjote iš viešbučio ir jūs lydėjo jūsų palydą iš trijų žmonių. Ir Ir aš sveikinu, premjerė, jūsų, jūsų, jūsų vizija yra tikrai įspūdinga, atviros sienos su dar dviem šalimis ir jūs norite e, turbūt, kad ir Kroatija prisijungtų prie žlungančios bendrosios valiutos. Ir jūs būsite ekonominėme kalėjime ir tik tai ECB padės jums išsilaisvinti. Nedarykite to. E, kaip parodė Brexitas, piliečiai nori laisvės, kad jiems niekas nediktuotų, e, beveidės supervalstybės nediktuotų, ką daryti. Ir turiu pasakyti, nebent ES parodys norą reformuotis ir e, atšauks daug reglamentų ir e, direktyvų, daugelis šalių pasieks mūsų pavyzdžių. Dėkoju. Ponas Gonzalės Pons, pusantros minutės. Andriaus sveikas sugrįžęs namo. E, tai yra jauniausias narys ir tai rodo, kad e, Europa turi vienintelį būdą eiti į priekį, būtent šį būdą. Mūsų draugai ir sąjungininkai dažnai būna sutrikdyti ir uh, bendradarbiauja su neaiškiomis struktūromis, kurios e, turi neaiškių tikslų. Reikia, kad e, Europa uždarytų e, duris neaiškiams tikslams. Brexitas sukers mums tikrą siaubą ir tiek tikrai dabar mes turime su pirštu parodyti priešus, nacionalistus, separatistus, ir tuos, kurie skaldo. Nacionalizmas yra taikos priešas. E, mes iš tiesų turime ginti teisinę valstybę iš visų jėgų, turime e, teismų e, nepriklausomybę ginti ir šitas parlamentas turi teisėjų bei teismų rezoliuciją palaikyti. Aš linkiu, kad breksitas, e, toks reiškinys kaip breksitas būtų paskutinės skirybos Europoje ir, e, ir kad tai būtų paskutinė nacionalizmo pergalė. Dėkoju. Vienai minutiai ponas Picula. Dėkoju. Ponas pirmininkė. Mm, labai džiaugiuosi, kad tenka garbė pasisakyti pirmą kartą pradėjus pirmininkautis Kroatijai. E, Kroatija supranta, kad ji gali būti e, kai kurių sričių, e, kai kurių sričių pionierė, sakykime, pirmaeigė. Mes toliau vykdome ES plėtrą, beje, e, apie Zagrebo tikslus aš turėčiau plačiau parašyti. E, komisija irgi turės teikti atitinkamus dokumentus. Kroatija labai gerai atsimena stojimo dėrybas. Mes prisimename, koks buvo sudėtingas tas stojimo procesas, jau labiau, kad kai kurios valstybės narės blokavo. Dabar um, klausimas būtų toks, ar to šalis, kurios galvoja kaip Prancūzija, taip pat yra pasirengusios keisti savo nuomonę. Ponas uh, Kyčiuk. Uh, Sveiki atvykę į Europos parlamentą. Aš norėčiau pasveikinti pirmikaujančią Kroatiją dėl ambicingos programos Vakarų Balkanuose. E, tai labai svarbu, svarbus, svarbi, metų pradžio, svarbi metų pradžia, ypač Uršuliai von der Leyen, kuris sakė, kad nebuvo uždegta žalia, mes turime uždegti žalę šviesą Šiaurės Makedonijai. Ir šiandieną globali realybė yra tokia, kad mes daugiau nebegalime sauliaisti palikti Vakarų Balkanų šalis E, Europos e, užnugariuose. E, pirmiausia, mes turime parengti svarbės iniciatyvas, parengti medicin... naujas metodologijas, kaip Vakarų Balkanų valstybės galėtų įstoti į Europos Sąjungą. Mes turime joms padėti, kitaip viskas bus pasmerkta nesėkmė nuo pat pradžių. Tai, ką minėjo ponas Picula, konferencija dėl at, Europos ateities. Kiekvienas kandidatas turi atlikti vaidmenį šioje konferencijoje. Dėkoju ir sveikinu poną Lankovič. Gerbkite, kalb, laikykitės kalbėjimo. Uh, laiko. E, tikrai 10 sekundžių dar nieko, bet 20 viršyti tikrai negalite. E, kitas kalbėtojas, ponas Kra. E, premjerė, šiandieną maždaug prieš 28 metus Kroatija E, buvo pripažinta kaip nepriklausoma valstybė daugelio ES valstybių narių. Ir šiandieną mes štai liūdėjome jūsų e, pirmininkavimą, labai e, didelės sėkmės norėčiau palinkėti. Tačiau visa šita programa mane šiek tiek nuvylė. Mes kalbėjome apie kandidatės įstoti ES. Tur, tur, Turkiją, Kosovą įtraukti juos Europos Sąjungos narius. Turime visgi apgailestauti, kad Kroatijoje labai daug žmonių jų politiką remia ir mes turime, negalime vykdyti tokios politikos, kuri prieštarauja mūsų tautos interesams. Žinome, kad iš jūsų šalies bėga jaunimas ir Kroatijos ir, ir, ir tautiškumo klausimai yra didelis iššūkis jums ir jūs turite rasti geresnę, prisimti didesnę atsakomybę už tai. Pas jūs yra mažiausias augimas, mažiausia, e, mažiausias investavimas ir norite 3 milijonus e, eurų E, e, išleisti klimato e, kaitos klausimams spręsti. Ir Europos klausimą Briuselėje mes taip pat aptarėme ir mes dabar turime Mes e, žinome tai labai gerai ir jūs, kaip buvę Jugoslavijos dalis, e, labai gerai žinote, kad, e, ne, kad dabartinės, dabartinės pajėgos yra, dabartinės pastangos yra nepakankamos ES. Dėkoju. Pone premjerė, jūs kalbėjote apie klimato klimatui palankę Europos Sąjungą. Norėčiau jūsų paprašyti būti atsargiems e, įgyvendinant dabartinius tikslus. Jie yra sudėtingi ir iš techninės pusės, ir iš ekonominės pusės. Aš sunerimęs dėl to, kad iš karto po to, kai. Ne, bus iškelti e, numatyti tikslai pramoniai, mes e, jų nepasieksime. Dabar mes turėtume susitelkti ties e, Horizon, e, Horizon Europe programa. Jeigu norite neproporcingai sumažinti išlaidą, šitą didelę tema nebus išspręsta be naujų mokslinių duomenų. Aš tikras, kad pirmininkaujančiai Kroatijai pavyks darantis susterėti ir padidinti e, šiai programai skiriamą finansavimą. Noriu palikėti visokio Europos sėkmės. Ačiū. Vieną minutę, ponas Pučiuo. Pirmininkė, ministra pirmininkė, malonu pasveikinti Kroatiją pirmininkausiančią Europos Sąjungai. Valstybė atgavusi nepriklausomybę visai neseniai ir parodžiusi, kad ji gali būti puikia Europos Sąjungos nare. Noriu padėkoti ministrui pirmininkui Plenkovičiui už dialogą tarp Katalonijos ir Ispanijos palaikymą. Katalonija šiandien yra Europos vidaus reikalas. Ir šis klausimas bus svarbus ir primkaujant Kroatijai. Todėl reikia ieškoti politinio sprendimo per dialogą ir darybas. Europos Sąjunga turi e, skurti apsisprendimo demokratinį mechanizmą represijos negali būti priimtinas sprendimas. Dabar pats laikas Europos politikams e, tarti savo žodį ir pasauliui parodyti, kad yra geresnis kelias, kad teisės apsisprendimai yra geriausias demokratiškas būdikas, būdas spręsti teritorinius konfliktus ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Labai ačiū. Na, pakeltos dvi mėlynos kortelės. Ar jūs sutinkate atsakyti į klausimus, kuriuos noriu užduoti kolegos? Ne, neatsakysite. Ačiū. Prašymai atmesti. Ponas Murešan, pusantros minutės. Labai ačiū, ponia pirmininkė, ministra pirmininkė Plenkovičiaus, sveikas grįžęs į Europos parlamentą. Puiku matyti, kad e, Kroatija vadovaus dabar Europos Sąjungoje šešis mėnesius. Jūs esate pavyzdys visam vakarų Balkanų regionui. E, narystės metu ES, ES Kroatija užtikrina ekonominį stabilumą, vykdote kriterijus stoti Šengeno zoną. Tai yra puikus pavyzdys Vakarų Balkanams. Pirmiausia, mums reikia, kad kitos Vakarų Balkanus šalis įvykdytų reformas. Ir antra, mes ES turime gerbti savo pažadus Vakarų Balkanams, turime aiškiai pasakyti, vakarų Balkanų šalims, kad jos yra Europos dalis, jos priklau, jūs priklausote Europos Sąjungoje ir mes padėsime jums į ją įstoti. Bet koks įnašas, kurį e, Kroatija pirmininkavimo metu galėtų e, pasiūlyti, šiuo metu būtų labai svarbus. Pana Plenkovičiau, puikiai pažįstate Europos parlamentą, turite galimybę tai pademonstruoti per darybas, kurios vyks dėl Europos biudžeto. Europos parlamento filosofija daryboms dėl biudžeto yra aiškios aiškiai. Mums reikia finansuoti ir senus prioritetus, ir naujus. Senieji prioritetai yra prioritetai dešimtmečius todėl, kad jie yra svarbus ir nėra pasenę. Ir mes turime daugiau skirti dėmesio naujiems prioritetams - sienų apsaugai, klimato kaitai, aplinkos apsaugai. Tai prašom <clears throat> kartu su parlamentu pasakyti kolegams taryboje, kad naujiems prioritetams reikia naujų finans, finansinių išteklių. Reikia pinigus skirti ten, kur apie ką kalbama. Reikia užtikrinti, kad ES biudžetas būtų panaudotas gerai. Ačiū Jums ir sėkmės pirmininkavimo metu. Ačiū, tu, ponas Danielson. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ir dėkoju ministru pirmininkui už Kroatijos pirmininkavimo prioritetų pristatymus. Pristatymą. Tai labai svarbus metas turime nubriežti kursą artimiausiams penkeriems metams. Kaip socialdemokratams mums svarbu e, skirti dėmesio socialinio sektoriaus plėtojimui. Jeigu kalbėsime apie sveikatą ir saugą darbe, tai taip pat yra labai svarbu. 4000 europiečių žūsta kasmet darbo vietoje. 8000 susirga vėžiu dėl to, kad susidurė su tam tikromis medžiagomis darbo vietoje. Gruodžio mėnesį taryba patvirtino naują strategiją dėl e, profesinių lygų e, nulinio lygio. Turime tam dėmesio skirti daugiau ir tikiuosi, kad Kroatija savo pirmininkavimo metu įtrauks šios klausimus į savo darbo tvarkę ir užtikrintus, kad turėtume naują strategiją darbo saugai. Pone Bicoto, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mes esame pavargę, esame pavargę nuo įvairiausių tušių pažadų. Vyksta karas šalia Europos, Libijoje, bet Europa snaudžia. Kasgi įvyks per artimiausius mėnesius, kai pradės e, vykti pabėgėliai iš tos regiono, ypač į Italiją. Mes nežinome. E, kyla įvairiausių grėsmių iš islamiško pasaulio pusės, o Europa tiesiog nulaidžiauja Erdoganui. E, situacija tikrai yra nemaloni, bet tai yra tiesa. Žinoma, girdime, ką sako ponas Makronas, ponia Merkel ir ką sako dabar jūs, ponia von der Leyen. Kodėl mes tiesiog e, sėdime nuo šalyje tuo metu, kai vyksta tokie uraganiniai pokyčiai šalia mūsų, turime juos suprasti ir tai turi kelti mūsų nerimą. Ačiū. Panas Ros, ačiū pirmininkė Europos Sąjunga nori panaikinti e, iškasnio kūro naudojimą, nes dėl tai kelia problemų dėl CO2. Ta galima padaryti vien tik tai naudojant, negalima padaryti naudojant saulės ir vėjo energiją, reikia naudoti ir brandolinę energiją. O Niderlandų laikraštyje praėjusį sausį panas Timmermansas sakė, kad brandolinė energija yra per brangi ir nėra tvari. Tai yra nesąmonė, nes E, po 20 metų vėjo jėgainės ir saulės jėgainės sukurs daugybę atliekų, sprendimų dabar neturim. Pranulinės energijos kilovato kaina yra tik pusė to, kiek moka vokiečiai, investuodami į atsinaujančius šaltinius saulės jėgainės, vėjo jėgainės neveikia be paramos naudojant iškosnį turė kūrą, o tai taip pat niokoja ir gamtą. Turime investuoti į branduolinę energiją, kad galėtume konkuruoti su JAV ir Kinija, nes kitaip tiesiog pradėsime darbo vietas. Aš norėčiau, kad Kroatija įtrauktų branduolinės energetikos klausimą į savo darbo atvarkę. Ačiū, panas Dorfman. Gerbiamas premjerė, gerbiama komisarijos pirmininkė, labai dėkoju už ambicingą programą per savo pirmąjį pirmininkavimą ES. Norėčiau paminėti, kad labai svarbu e, ir e, kad žemės ūkio politika liktų e, centre, ypač kai kalbame apie DFP. Mes Europoje, mums Europoje reikia tikrai Mm, žmonių, kurie galėtų dirbti ateičiai ir galėtų užtikrinti ateitį Europai. Jiems reikia atitinkamų pajamų, o tai reiškia, kad jie ekonomiškai turi būti pajėgus ir tik tais, kai tai bus, tai mes galėsime užtik, aprūpinti žemės ūkį. Be abejo, matome, kad dideli investuotojai palaiko tik tais tuos, kurie, e, kurie e, su savo šeimomis gali e, išlaikyti ūkį, tai yra šeimos ūkius. Ačiū. Vieną minutę, ponė Jongerijus aan ehm, de premier eh, eh, om hem te feliciteren met het eerste. Norėčiau pradžioje išreikšti savo sveikinimą premjerui e, dėl to, kad e, pirmą kartą pirmininkaujate Europos Sąjungai nuo tada, kai įstojate. E, žinome, kad jau neužkalnų breksitas ir turime nepamiršti, kad Brexitas įvyko dėl to, kad paprasti žmonės nejautė, jog juos palaiko. Ir mes turėtume žingti, žing, žingsnį į priekį, kad turėtume ambicingą ir, ir atsakingą finansinę struktūrą. Norėčiau paklausti, e, kaip jūs užtikrinsite, kad būtų pakankamai lėšų, kad socialiniai ramšiai būtų uh, E, užtikrinti, kaip jūs juos įdieksite. Aš žinau, kad jūs esate už e, e, socialinę lygybę ir tvarumą, tačiau nieko negalime pamiršti, mes turime kovoti už socialinę pažangą. Dėkoju. Vieną minutę, ponas Rožė. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Kroatiją pradėjus pirmininkavimą, ypatingai ministrą pirmininką Plenkovičių. Ne tik dėl to, kad Kroatija yra jauniausia ES narė, bet ir dėl to, kad ponas Plenkovičius yra labiausiai, vienas iš labiausiai įsipareigojusių Europos projektui politikų šis pirmininkavimas leis e, labai didžiulių žingsnių žengti į priekį. Taip pat e, žinau, kad Balkanų valstybės labai remiama, remia kitų valstybių stojimą Europos Sąjungą. Be Balkanų valstybių integracijos nebus ateities Europoje. Taip pat norėčiau e, pasidžiaugti naujų e, DFP ir jūsų E, pasiryžimu renkti Europos ateities konferenciją, nes būtent tokios konferencijos e, brėžia šviesiausias Europos perspektyvas. Stipri Europa e, yra vienas iš jūsų pirmininkavimo devizų. Europa stipri, Stipri Europa reiškia tokią Europą, kuri gali eiti į, prieką, į priekį, besivystanti Europa gali vystyti su e, numatyta DFP. Europa turi rūpinti savo piliečiais su e, solidarumo paktu, apsauganti Europą, tai tokia Europa, kurioje vyrauja teisingumas, stipri Europa. Yra tokia Europa, kuri pritarė e, nustatytoms e, valstybėms.